gruodžio 17. Tiesama dabar su liūdėsiu pranešu, kad Pilar Juarez Bol, mūsų misijos direktoriaus pavaduotoja Haityje, vis dar yra dingusi be žinios. Kol kas ji yra ieškoma. Ji buvo atvykusi į parlamentą ir šiandien mes, aišku, uh, visi mintise esame su haitiečiais, kurie patyrė didžiulę tragediją. Europos e, valstybės narės paskelbė nemenką finansinę paramą ir e, bus 150 policijos pajėgų e, pareigūnų nusiųsta į Haitį. Taip pat konkrečios valstybės narės išsiuntė gelbėjimo tarnybas, tai yra didžiausia nelaimė Haičio istorijoje, viena iš didžiausių nelaimių žmonijos istorijoje. Manoma, kad daug ir Europos piliečių yra žuvę arba dingę Haityje. Dabar norėčiau paprašyti visus minutės tyla pagerbti visus nukentėjusiosius. Z dużą przykrością przyjął także informację. Taip pat su dideliu liūdėsiu pranešiu, jog esu išgirdęs apie Akmal Šahiro e, mirties būstinės vykdymą Kinijoje. Kinijoje mirties bausme nubaudžiama apie 7 tūkstančių žmonių kasmet ir tai yra pirmasis e, Europos pilietis nuo 51 metų, e, kuriam įvykdyta mirties bausmė Kinijoje. Mes visada smerkėme mirties bausmę Kinijoje ir reikalavome, kad būtų paskelbtas moratoriumas. Vakar įvyko pirmasis e, Ukrainos prezidento rinkimų raundas. Mūsų kolegos stebėjo rinkimus. Kol kas e, oficialios informacijos negavome apie rinkimų vykdymą. Mūsų kolegos dar nepatikė tokios oficialios